Po 9.06 jau. Labas rytas, brangus kolegos. Mūsų laukia labai daug balsavimo, taigi siūlau nebetidėlioti ir pereiti prie balsavimo. Jis turėtų užtrukti maždaug valandą. Periname prie 17 darbo atvarkės punkto, tai yra 2017 e, biudžeto įvykdymo tvirtinimas. Pranešėja yra Nina Gil. Ne, Ninos nėra. Tai gal kažkas iš kolegų norėtų pasisakyti. Perkime prie balsavimo. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20 kas už, prieš, susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 20. Apšilkime. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Atmesta. 21. Kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Dabar balsavimas elektroniniu būdu dėl nuomonės su pakeitimais, kas elektroniniu būdu balsuojame. 52 kolegos yra, 51 balsavo, balsavimas baigtas, priimta 44 už, 6 prieš. Dabar periname prie 18 punkto 2017 biudžeto įvykdymo patvirtinimas es bendrasis biudžetas Europos komisija. Pranešėja vėlgi Nina Gil. Ar kas nors nori pasisakyti? Ne, tada galime pereiti prie balsavimo. Pradedame nuo pirmo pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta, antras už prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta, 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 12 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 18 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 18 balsavimo, pradedame. Balsavimas baigtas, atmesta. <clears throat> Čia 18 buvo pakeitimas, dabar 19. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ir 20. Kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 20. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. Dabar elektroniškai balsuojame dėl pranešimo su pakeitimais. Dviejų trūksta. Vieno trūksta. Balsavimas baigtas. Priimta. 41 už 3 prieš. Dabar 19 klausimas. Europos ir Viduržėmio jūros regiono šalių susitarimos, teigiančio Europos bendrijų bei jų valstybių narių ir Egipto Arabų Respublikos asociacija protokolas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos Respublikos įstojimą Europos Sąjungą. Pranešėjo yra pane Maneškų. Jos nėra. Manau, galime iš karto pereiti prie balsavimo. Balsuosime elektroniškai. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 48 už, 1 prieš. Dabar 20 klausimas. Es ir Afganistano Islamo Respublikos bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir vystimosi. Vakar po pietų mes aptarėme šį klausimą. Pranešėja ponia Fotyga, jos nėra. Ar Charles Tanok norėtų kažką pasakyti jos vardu? Gerai. Tada galime pereiti prie balsavimo. Balsuosime elektroniniu būdu, pradedame balsavimą. Elektroniniu būdu balsuojame dėl Afganistano klausimo. It is this one. So uh, you're distracting me. Uh, I was. A Jūs mane blaškote. Aš čia kalbu apie štai šitą dokumentą. Balsavimas elektroniniu būdu dėl turinio. Taigi, pradedame balsavimą. Amel, could you please tell, inform the colleagues? Amel, gal galite informuoti kolegas, dėl ko mes balsuojame? Balsuojame dėl sutikimo ir po to dėl rezoliucijos. Ar galime pagaliau pradėti balsavimą? Balsavimas pradedamas. Oh, it's me. Trūksta kolegos. A, manęs paties. Keturiasdešimt penkių už, trys prieš. Ačiū, Andre. Dabar periname prie 21 klausimo. Perikime iškart prie balsavimo. Rezoliucija dėl Afganistano. Penktas kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta? Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kas už. Atsiprašau. 69 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. 70 kas už, prieš susilaiko priimta. Pasitikrinkime dėl 70. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 71, 72 atkrenta, 74 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 74. Balsavimas baigtas. Priimta. 75 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 76 kas už, prieš, susilaiko. Pastikrinkime dėl 76 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas, priimta. 78 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 8 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 88 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 9 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 101. Tik antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 95 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 96 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 97 už, prieš, susilaiko, atmesta. 98 už, prieš, susilaiko, atmesta. 99 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 100. Dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta nedidelė persvara. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš susilaiko, priimta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaiko, priimta. 118 kas už, prieš susilaiko priimta. 120 už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime. 120 pradedame balsavimą. Priimta. 121 už, prieš, susilaiko. Reikia dar kartą pasitikrinti. 121 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 134 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 134 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 137 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime irgi. Balsavimas baigtas akivaizdžiai primta. 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta, 123 už, prieš susilaiko priimta, 124 kas už, prieš susilaiko priimta, 125 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime 125. Balsavimas baigtas, atmesta. 126. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 125 buvo atmestas ir todėl mes balsuojame dėl 126. Ir jis buvo atmestas, todėl einame prie 127. Pono Šafhausekas už, prieš susilaiko netikėtai atmesta, 128 už, prieš susilaiko atmesta, 133 kas už, prieš susilaiko priimta, 135 už, prieš susilaiko priimta, 136 už, prieš susilaiko priimta, 139 už, prieš susilaiko priimta, 140 už, prieš susilaiko priimta, 143 už, prieš susilaiko priimta. 227 atkrenta, 144 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 144. Pradedame balsamą. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai priimta. 154 už, prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 153. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 119 atkrenta, 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 157 už, prieš susilaiko priimta, 158 už, prieš susilaiko atmesta, 159 už, prieš susilaiko, priimta. Ar priimta 159? Taip. 160, kas už, prieš susilaiko, priimta. 161, kas už, prieš susilaiko, priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš susilaiko, priimta. 98, kas už, prieš. Ne, neatkrenta. Prašau, nesikiškite. Deve 8 už, prieš, susilaiko. Priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 19 už, prieš, susilaiko, priimta. 20 už, prieš, susilaiko, priimta. 171 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 173, kas už, prieš susilaiko priimta. 175, kas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 9. Gerai, lėčiau balsuosime. Deve vienas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Ir priimta? Taip. 95 už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 22 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 9-3, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 77 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 180 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 90 kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl dešimtojo. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 180 kas už, prieš susilaiko priimta. 182 už, prieš susilaiko priimta. 183 už, prieš susilaiko priimta. 184 už, prieš susilaiko priimta. 191 už, prieš susilaiko priimta. Frunzulika atkrenta. Ne, ne, ne jis atkrenta, jo pakeitimas atkrenta. Dabar 192, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 193, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinkime dėl 193. Balsavimas baigtas, atmesta. 194 už, prieš, susilaiko, atmesta. 196 už, prieš, susilaiko, priimta. 195 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime 195. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 197 už, prieš, susilaiko, atmesta. Panašu, kad čia daugiau pakeitimų negu akmenų Afganistano dikumoje. 198 už prieš mm, priimtas, 199 už prieš susilaiko priimta, 200 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime. 200. Priimta. 201 už prieš susilaiko atmesta. 202 už, prieš, susilaiko, atmesta. 203 už, prieš. Pasitikrinkime 203. Balsavimas baigtas, akivaizdžiai priimta. 204 už, prieš, susilaiko atmesta. 205 už, prieš, susilaiko priimta. 206 už, prieš, susilaiko priimta, 207 už, prieš, susilaiko priimta, 208 už, prieš, susilaiko. Man atrodo priimta. Pasitikrinkime dėl 208. Baigta, priimta. 211 už, prieš, susilaiko priimta, 97 Ne, šis atkrenta 213 už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti 213. Baigtas balsavimas. Akivaizdžiai priimta. 214. Už, prieš, susilaiko, priimta. 216 už, prieš susilaiko priimta, 217 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, 217 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. 218 už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime, 218 pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 219 už, prieš, susilaiko, priimta. 221 už, prieš, susilaiko. Mel. Pasitikrinkime 221. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 222 už, prieš, susilaiko, priimta. 224 už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti. 224 pradedame balsavimą. Priimta 225 už, prieš, susilaiko, priimta. 226 už, prieš, susilaiko. Reikia pasitikrinti 226. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 228 už, prieš, susilaiko, priimta. 55 atkrenta. 229 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 229 norite pasitikrinti gerai. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Akivaizdžiai priimta. 24 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 9 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime devintasis pakeitimas, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, priimta. Dešimtas kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl dešimtojo, pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas, akivaizdžiai priimta. Dvyliktas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 15. Už, prieš, susilaiko, priimta. 16. Už, prie... Ne, jis atkrenta. Pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko priimta. 21 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko. Baigime balsavimą dėl 21 priimta. Dabar prašoma nuo 22 iki 25 balsuoti kartu, kaip suprantu. Ne, neįmanoma. Gerai, balsuokime. 22 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 23 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 25 už, prieš, susilaiko, priimta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, priimta. 31 už, prieš, susilaiko, priimta. 33 už, prieš, susilaiko, priimta. 34 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko priimta. 38 už, prieš, susilaiko. Dabar galime pagaliau pasitikrinti. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigtas. Priimta. 40 už, prieš, susilaiko priimta, 43 už, prieš, susilaiko, atmesta. E, dėl 43 pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 45 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar cituojamosios dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Priimta. Trečia, kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirta, už, prieš susilaiko priimta. Penkta, už, prieš susilaiko pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. Priimta. 28 už. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko priimta, aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Na ir dabar periname prie elektroninio balsavimo dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 50 už, 3 prieš. Einame prie 22 punkto tarybos sprendimas dėl ES ir Singapūro Respublikos partnerystės ir bendarbiavimo susitarimo sudarimo, pranešėjas Antonijo Lopesis Tūris White. Ar norėtumėte išsitarti? Jeigu ne, tai tada iš karto galime pereiti prie balsavimo. Dar kartą informuoju, kad pirmiausia bus vienas balsavimas dėl pritarimo Ir dabar jau ir prašome balsuoti elektroniškai. Baigime balsuoti. Pritarta 50 už 3 prieš 4 susilaikė. Dabar pereiname prie rezoliucijos projekto dėl tarybos sprendimo dėl partnerystės sutarimo su Singapūru e, pranešėjas ir dabar nenori nieko pasakyti, iš karto galime eiti prie balsavimo. Pradedame nuo šešiolikto pakeitimo. Kas už prieš susilaiko pritarta? 17 už, prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. 20 už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. 24 už, prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 24. Prašom balsuoti. trūksta dviejų kolegų. Dabar balsavimas baigtas. Pritarta 29 už, 25 prieš. Trečiasis kompromisinis už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 31 už prieš susilaiko pritarta. 32 už prieš susilaiko pritarta. 33 už prieš susilaiko pritarta. 34 už prieš susilaiko pritarta. 35 už prieš susilaiko pritarta. Penktas kompromisnis už prieš susilaiko pritarta. 39 už, prieš susilaiko pritarta. 40 už, prieš susilaiko pritarta. 41 už, prieš susilaiko pritarta. 42 už, prieš susilaiko pritarta. 43 pono Kastaldo už, prieš susilaiko atmesta, 44 už, prieš susilaiko atmesta, 45 už, prieš susilaiko pritarta, 46 už, prieš susilaiko pritarta, 47 už, prieš susilaiko. Atrodo atmesta. 47 atmestas, 48 už, prieš susilaiko pritarta. Konstatuojamos dalis. Trečiasis už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas už prieš susilaiko pritarta, penktas už prieš susilaiko pritarta, atmesta. Septintasis už prieš susilaiko pritarta pritarta. Aštuntas už, prieš, susilaiko. Pasitikime vien dėl aštuntojo. Pasilinksminkime. Baigiame balsuoti, pritarta. Į 11 už, prieš susilaiko, pritarta. 12 už, prieš susilaiko, pritarta. Šeštasis kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. 14 už, prieš susilaiko atmestas, 15 už, prieš susilaiko pritarta. Dabar pirmas už prieš susilaiko pritarta, antrasis e, už prieš susilaiko pritarta. Dabar e, elektroninis balsavimas e, dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti pritarta. E, priimta 49 už, 2 prieš, 6 susilaikė. 24 punktas. Rekomendacija komisijos pirmininko pavaduotojai ir sąjungos vyriausiai įgaliotiniai užsienio reikalams ir saugumo politikai ir tarybai dėl tolesnių veiksmų, kurie mesija IVT praėjus dviems metams po to, kai buvo paskelbtas apie pranešimas dėl strateginės komunikacijos, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą vertinimo. Pranešėjas Alžbietas Fatiga e, nėra su mumis. E, vakar aptarinėjome šį klausimą. Ar kas nors Anos Fatigos vardu norėtų išsitarti? Atrodo ne. Tad pereiname prie balsavimo sąrašo. Antrasis kompromisnis. Kas už prieš susilaiko? Pritarta. 27. Kas už prieš susilaiko atmestas. Trečias kompromisnis už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtas kompromisnis už prieš susilaiko pritarta. 52 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Penktasis kompromisnis kas už, prieš susilaiko pritarta. 62 kas už, prieš susilaiko pritarta. 64 už, prieš 63 pakeitimo nėra, senas balsavimo sąrašas. Taigi, Ramona Maneskų pakeitimas, kas už prieš didelę daugumą. Dabar 64, kas už prieš susilaiko atmestas, 65 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 65, prašom balsuoti. Baigiame. Pritarta. 66 už, prieš susilaiko atmestas. Šeštasis kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 74 kas už, kas prieš susilaiko priimta. 76 už, prieš susilaiko priimta. 7 kompromisinis už, prieš susilaiko priimta. 94 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Aštuntas kompromisnis už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas penktasis kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesas. Šimtas šeštasis kas už. Šimtas šeštasis pono Kastaldo už, prieš susilaiko pritarta. Devintas kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. Šimtas šešioliktas kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Dešimtas kompromisinis kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 11 kompromisinis, kas už prieš susilaiko pritarta. 12 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta. 13 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta. 14 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta. 161, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 165 už, prieš susilaiko pritarta, atmestas. 5 15 kompromisas už prieš susilaiko pritarta. 172 už prieš susilaiko atmestas, 16 kompromisinis už prieš susilaiko pritarta, 181 už prieš susilaiko atmestas, 182 kas už kas prieš susilaiko atmestas, 183 už prieš susilaiko atmestas, 184 už prieš susilaiko atmestas, 184 185 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl 185, prašom balsuoti. Baigiame. Atmestas. 17 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta, 18 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta, 19 kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta, Atsiprašau e, kolega, bet ką tik balsavome dėl 18 kompromisinio pakeitimo. Ir 19 ir dabar jau perinau prie 20 kompromisinio. Už prieš susilaiko. Pritarta. 215 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl 215. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Atmestas 216, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 21 kompromisinis, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 22 kompromisinis už, prieš, susilaiko pritarta. 231 už, prieš, susilaiko atmestas. Kompromisnis 23 už prieš susilaiko. Pritarta. 246 kas už prieš susilaiko atmestas. 24 kompromisnis už prieš susilaiko pritarta. 258 kas už prieš susilaiko pritarta. 259 už prieš susilaiko pritarta. 200, 260 už prieš susilaiko atmestas, 261 kas už, kas prieš susilaiko atmestas, 262 kas už, prieš susilaiko atmestas. E, kompro, pirmas kompromisas už prieš susilaiko pritarta, 15 už prieš susilaiko pritarta, 16 už prieš susilaiko pritarta. Dabar elektroninis balsavimas dėl pranešimo projekto. Prašom balsuoti. Baigime balsuoti. E, priimta 49 už, 7 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ir dabar pereiname prie BLS reglamento 978 gyvendinimo Mūsų nuomonė rengė ponas Panzerį, jis išsitarti nenori, tad galime iš karto eiti prie balsavimo. Pirmas kompromisnis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisinis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime dėl antrojo kompromisinio. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta 38 už, 2 prieš. Trečias kompromisinis, kas už, prieš susilaiko pritarta. 25. kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 26. kas už, prieš susilaiko pritarta. 27. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime dėl 27. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 28 už, prieš susilaiko. Pritarta. Ketvirtas kompromisinis už, prieš susilaiko. Priimta. 34 už, prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 34. Balsuokime. Baigiame balsuoti, pritarta. Penktas kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 40 pakeit, 40 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta. 41 už prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 41, balsuokime. Baigiame. Priimtas 42 už prieš susilaiko Reikia pasitikrinti dėl 42, atrodo atmesta, bet pasitikslinkime. Baigėme balsuoti. Atmestas. 45. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime taip pat ir dėl 45. Baigėme balsuoti priimtas. Šeštasis kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 52 už, prieš susilaiko atmestas. Septintas kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 56. Kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl 56 daug kas susilaiko. Pritarta. Aštuntas kompromisnis, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Devintas kompromisnis už, prieš, susilaiko. Pritarta. Taigi devintasis kompromisnis už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl devintojo kompromisinio. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Ne, jis priimtas. 63. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 64 už, prieš, susilaiko pritarta. 65 už, prieš, susilaiko pritarta. Konstatuojamas dalys. Pirmasis pakeitimas už prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl pirmojo. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Ne, pritarta. Antrasis kas už prieš susilaiko. Pasitikrinsime dėl antrojo. Balsuokime. Baigiame atmestas. Trečiasis, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis, kas už, prieš susilaiko. Tikrinamės dėl ketvirtojo, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Penktasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Šeštasis, kas už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis, Baron, e, Urban Krespo, kas už prieš susilaiko, reikia pastikrinti, prašom balsuoti. Baigiame. Jam pritarta ir dabar elektroninis balsavimas dėl nuomonės projekto. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti priimta 50 balsavo už, 2 prieš, 6 <clears throat> susilaikė. Paminėjau, kad dirbsime iki 10 valandos, e, sutaupėme 7 minutės. Dėkuoju visiems už balsavimą.

Parce que suivant les règles, vu que c'est un rapport d'initiative. So, colleagues, let's continue. Kolegos, tęskime darbą. Po valandos balsavimo periname prie 26 klausimų. Tai yra informacinis pranešimas apie FED komiteto misiją į Iraką ir Romaną prieš Kalėdas. Dvi dienas praleidome Bagdade ir dvi dienas Muskate. Šis sinchroninis pranešimas vyksta dalyvaujant mūsų ES delegacijos į Iraką vadovui, ponui Ramon Blekua. Malonu Jūs matyti čia. Jis e, šiuo metu kaip tik yra Briuselėje ir vėliau pasisakys. Noriu pasinaudoti progą ambasadoriu ir padėkoti Jums už vizito į Bagdatą organizavimą. Vertinu tą vizitą kaip labai sėkmingą, savalaikį ir turinti didelę politinę svarbą. Mes turime galimybę susitikti su Irako vadovybė ir diskutuoti vairiais klausimais aukščiausių lygių. Be kitų mes susitikome su Irako prezidentu, premjeru, užsienio reikalų ministru ir atstovų taryb, tarybos vicepirmininku. Įspūdingas sąrašas. Per tuos susitikimus pašnekovai iš Irako informavo mus apie savo ketinimus atsikratyti užsienio kišimus į jų vidaus reikalus ir Irako tikslas yra veikti kaip pozityvus tiltas tarp regioninių valdžiaus atstovų. Tai buvo pabrėžta. Esu tikras, kad šis AFET komiteto vizitas gali prisidėti prie politinių aspektų sutvirtinimo AS Irako partnerystės ir bendradarbiavimo sustarime. Ir tikiu, kad Irako žmonės pasieks politinę socialinę politinį socialinį ekonominį stabilumą. Visitas Jomana taip pat buvo sėkmingas, delegacija susitiko su Šūra tarybos pirmininku, valstybės tarybos pirmininku ir valstybės sekretoriaus pavaduotoju atsakingu už užsienio reikalus. Bendri, bendri svarbus reikalai buvo aptarti visi, vizito metu, visų pirma, krizė dėl GCC narių, konfliktas Jemenė, Sirijoje, Libijoje ir Artimųjų rytų taikos procese. Omanas planuoja gyvendyti ekonominę diversifikaciją ir sumažinti priklausomybę nuo iškasinio kūro. Vizitas į Muskatą leido suprasti, geriau suprasti Omano unikalų vaidmenį kaip tarpininko vaidmenį konflikt, įvairiuose regioniniuose konfliktuose. Dabar suteiksiu žodį mūsų ambasadoriu Irake, ponui Ramonui Bleko, o po to suteiksiu žodį poniai Alijo Marijai kuri yra delegacijos į Arabijos pusęsalį pirmininkė. Gerbiamas ambasadoriu, blėko žodis jums. Ačiū pirmininkė. Esu dėkingas už galimybę dalyvauti šiame posėdėje ir aptarti Irako vaidmenį, kontekstą, vaidmenį, kurį vaidina Europos Sąjunga Ir galiu tik jums pritarti, kad tai yra labai svarbus momentas, kuomet įvyko Europos parlamento vizitas šioje šalyje. Turbūt ne, neperdėsiu pasakydamas, kad tai yra naujo politinio ciklo Irake pradžia. Kaip matėte, diskusijų metu su įvairiais politiniais vadovais ir dviem svarbiausiom e, koalicijom naratyvas dabar pasikeitė, jau dabar nėra kalbama apie kovą, etninę sektorinę kovą dėl įtakos, dėl valdžios. Dabar kalba eina apie naują diskursą, apie šalies atkūrimą ir tarp, soli, tarp sektorinį politinį bendradarbiavimą. Po sunkios politinės krizės, kurią patyrė Irakas praėjusiais metais. Galiausiai mes matome taikų valdžios įgyjimą ir matome, žinoma, ir visus iššūkius ir problemas. Yra sutarta sistema, kurioje įvairūs politiniai veikiantis asmenys gali e, siekti susitarimo. Yra pasikeitimų regione ir ES turėtų būti patenkinta e, tuo indėliu, kurį mes suvaidiname šiame procese. Antras elementas, kurį norėčiau pabrėžti, yra Irako vis platesnis dalyvavimas tarptautinėje erdvėje po rinkimų. 24 spalio labai pagausėjo diplomatinės veiklos. Prezidentas, premjeras ir naujasis užsienio reikalų ministras dirba bendradarbiaudami. Mm su valstybės institucijomis kartu su parlamento pirmininku siekdami susisiekti su regioninėmis šalimis ir tarptautiniais partneriais, stengdamiesi pabrėžti naują Irako vaidmenį, kurį norėtų vaidinti Irakas. Tai neturėtų būti tik tai kovos laukas tarp konkuruojančių valdžios jėgų, bet tai galėtų būti tiltas, kuris galėtų prisidėti prie regioninio stabilumo. Kaip Jūs paminėjote, pirmininkė, Irakas nenori būti priemonė šioje kovoje dėl valdžios, mes norime, kad kaimininės šalis ir regioniniai partneriai leistų Irako atlikti tilto vaidmenį. Aš tik paminėjau, kad, kad po prezidento Trumpo apsilankimo ir ypatingų aplinkybių Pompeo valstybės sekretorius lankėsi Irake. Ir susit... taip pat Irano užsienio reikalų ministras, Prancūzijos užsienio reikalų ministras ir Jordanijos karalius. Visą tai vyko tą pačią dieną ir tai buvo tikrai neregėtas dalykas. Ir man e, vis dar nuostabu, kaip diplomatinės Irako jėgos galėjo susitvarkyti su visais tais svarbiais vizitais, bet ženklas man yra labai aiškus. JAV, Iranas kitos regiono šalis, europinės šalis. Joms visoms reikia, kad Irakas būtų stabilus ir konstruktyvus partneris regione. Ir aš manau, kad čia prasme jūs visi pajutote tą prašymą, pageidavimą iš Irako uh, valdžios. Labai svarbu, kad Irakas atliktų tokį vaidmenį. Koks yra mūsų vaidmuo Irake? Manau, kad ES suvaidino ir tebe vaidina labai aktyvų vaidmenį. Irako valdžios atstovai ir prašo ir nori, kad tas es vaidmuo būtų sustiprintas, atkuriant išlaisintas šalies teritorijas ir kuriant regioninį stabilumą. Pernai pradėjome kurti naują Irako strategiją Taip pat ES ir vyriausiai galiotinė Mogerinė suvaidino labai svarbu vaidmenį. E, konferencijoje buvo sukurta sistema dėl ilgalaikės partnerystės. Ir aš manau, kad tai yra priemonės, taip pat kartu su mūsų įsipareigomu, tai leis paremti Irako atkūrimą kai labai dėlis dėmesys skiriamas bendradarbiavimui. Mes turime visas priemonės, kurių reikia, belieka tik tai pasitelkti politinę valią, kad galėtume tinkamai pasinaudoti tomis priemonėmis, kad jos taptų dar sėkmingesnės, dar veiksmingesnės ir kad mes galėtume pasiekti ES e, globalę strategiją, jos tikslus ir prisidėti prie konfliktų prevencijos ir krizių sprendimų, kad būtų galima užtikrinti klėstėjimą ir stabilumą mūsų kaiminystėje. Mūsų saugumas neprasideda prie mūsų sienų. Saugumas prasideda tokiuose šalyse kaip Irakas. Daešas kelia grėsmę mūsų šalims. Daešas yra kilęs iš Irako. Ir manau, kad Irakas turbūt yra e, pasiekęs sėkmingiausią modelį, kaip reikėtų kovoti su ekstremizmu. Kovoti su ideologiniu nihilizmu, kurį demonstruoja Daesh. Daesh vis dar yra aktyvus, jis išlieka didelė grėsmė, tačiau jis buvo išvytas iš teritorijos Žinoma, tai išlieka, rizika išlieka, kova dar nėra baigta. Ir mes teiksime Irakui paramą, kuriant nacionalinio saugumo strategiją, kovoti su terorizmu, taip pat e, žvalgybą stiprinti. E, žvalgybos koordinavimo komitetas yra įsteigtas, kuris prašo, kad ES toliau dalyvautų šiuose reikaluose. Taigi mes esame to proceso centre ir matome ekonominės ir politinės reformos šalyje perspektyvas. Irakas dėkingas ES už mūsų indėlį ir už mūsų, už mūsų įsipareigojimus. Jeigu, jeigu paklausimėt manęs, ar Abdel Adelmater vyriausybė bus sėkminga, aš galėčiau pateikti jum argumentų, kodėl bus sulaukta sėkmės ir taip pat galėčiau išvardyti, kokie sunkumai ir grėsmės iškyla. Žinoma, aš negaliu nieko progresuoti, bet aš galiu pasakyti štai ką. Nesėkmės Irake kaina patiems Irako gyventojams ir tarptautinė bendruomenė būtų milžiniška. Irakas išlieka uh, stabilumo regione, regione kertiniu akmeniu. Irakas kalbasi su visais valdžios atstovais regione. Ir tai daro tuo metu, kai įtampa regione yra padidėjusi. Ir tai atitinka ir mūsų interesus. Mes turime prisidėti prie to, kad Irako istorija būtų sėkminga. Ir yra elementų, kurie galėtų nulemti, kad Irakas sulauktų sėkmės. Reikia e, rasti politinį susitarimą, kuris leistų vykti politiniams procesams ir kad nevyktų vidaus konfrontacija. Ir kad Irakas ir toliau norėtų atlikti tilto vaidmenį regione. Mes esame suinteresuoti tai remti. Europos parlamento vizitas prisidėjo prie šių įsipareigojimų parodymų. Žinia yra labai iški. Mus priėmė labai palankiai, pozityviai. Ir, kaip minėjau, mes turime visas priemonės tikslams pasiekti. Irakas yra labai paradoksiška šalis, labai sudėtinga. Aš esu tikras, kad turėsite klausimų ir aš mielai juos atsakyčiau. Ačiū pirmininkė. Gracias, ambasador. Ačiū ambasadoriui. Dėkoju, kad apibūdinote situaciją Irake. Tai atitinka ir mūsų pastebėjimus. Aš galiu tik tai įsivaizduoti, koks jūs užsiemęs ir koks Britų ambasadorius užsiemęs, nes tiek daug tų tarptautinių lankytojų. Dabar aš suteiksiu žodį Animarį šiek tiek vėliau, nes jie atsakinga už Omaną, o dabar mes susitelksime į situaciją Irake. Tai dėl tų dviejų dienų misijos Bagdade, Dažan, Pane Gomes, Pukner ir Kaba. Į juos norėčiau kreiptis. Dažan. Ačiū. Ši misija buvo viena iš įdomesnių, kurios mums teko per šią kadenciją. Noriu padėkoti ponui ambasadoriui, taip pat sekretoriatui už tai, kad suorganizavo šią misiją. Mes susitikome tuos asmenis, kurie mums buvo įdomus ir tikrai būtume norėję dar keletą dienų likti, būtume turėję ką nuveikti. Bet kuriuo atveju ši misija gerokai nušvietė situaciją. Aš galiu pasakyti, kad ji net pakeitė mano nuomonę, kurią turėjau prieš išvykdamas. Mane nustebino para dalykų. Pirmiausia, Galėjau tiesiog e, pajusti, ne vien tik tai išgirsti, kad e, mūsų politiniai partneriai, prezidentas, premjeras, e, parlamentarai labai bijo Islamo Respublikos. Ir ta baime egzistuoja e, visoje visuomenėje. Na, taip yra dėl islamo valstybės išpolių ir e, dėl to tai labai veikia tą situaciją. Mes matome na, e, tokį susiskaldimą. Bet dabar tie žmonės kažkiek susivienio, kadangi jų bendras priešas yra islamo valstybė. Aš dabar matau tokį pasididžiavimą Irako tauta ir tai yra nepaprastai svarbu. Žinoma, viskas yra sudėtinga, skirtumai vis dar egzistuoja, jautrus klausimai niekur nedingo, bet vis tiek mes matome, kad dėl tos bendro priešo baimės, beje, visuomenė bijo ir atkirčio. Ir Mes dabar kalbame ne apie šitus, sunitus ar kitus. Kalbame apie visą bendrą visuomenės nuomonę. Akivaizdu, kad yra daromas didžiulis spaudimas, kad prioritetas būtų skiriamas būtent Irako vystimuisi, o ne kovai su tam tikrais sektoriais. Mane Tai tikrai nuteikė labai entuziastingai. Kitas dalykas, kuris buvo akivaizdus, tai kad mes, europiečiai, pamatėme Irake tokią šalį, kuri leidžia išvengti polarizacijos tarp Turkijos, Irano ir Saudo Arabijos. Mums tas trikampis labai aktualus. Ir aš manau, kad mes negalime pasirinkti kažkokios vienos šalies, mums tai būtų labai kengsminga. Ir akivaizdu, kad Irake irgi yra nuomonė dėl tų šalių. Tad mums e, reikia pasižiūrėti, kaip užtikrinti Irako nepriklausomą statusą tame regione. Aš manau, kad mes, kaip europiečiai, tai turėtume skatinti. Na ir paskutinė pastaba. ES finansuoja atitinkamą programą Irake, tai yra saugumui skirta programa ir aš abejojau šiek tiek dėl jos, kadangi Ir Amerikose įtaka ten yra labai svarbi, todėl aš kėliau klausimą, ar europiečiai gali kažką pakeisti. Ir galiu pasakyti, kad tarp europiečių, kurie dalyvauja toje programoje, vyrauja nuomonė, kad iš tiesų ta programa yra naudinga ir kad ji gali prisidėti prie saugumo todėl buvo patvirtintas toks požiūris. Tai apibendrindamas galiu pasakyti, kad buvo gaila, jog laiko buvo tiek mažai. Ir aš manau, kad ateityje reikėtų pagalvoti apie tolesnius veiksmus, kad neužsibaigtų viskas vien tik tai tuo vizitu, kadangi situacija vystosi labai įdomiai. Aišku, kad padėtis yra labai jautri, pats regionas na, labai stiprus. Ir aš manau, kad tai, kas dabar yra pradėta, labai įdomu ir mes turime toliau vykdyti tuos veiksmus. Dėkoju. Ačiū, Ana Gomes. Mane irgi labai nudžiugino tai, ką pamačiau Irake. Kaip Danžan sakė, vizitas buvo labai svarbus. Aš 2004-aisiais atėjau į šį parlamentą, kai Europa buvo visiškai susiskaldžiusi dėl įsiveržimo į Iraką. Aš tuomet sakiau, kad mums reikia priimti pranešimą dėl Irako ir tada pirmą kartą apsilankiau šioje šalyje. O po to lankiausi ir Bagdate, ir kitose vietovėse. Ir Jeigu dėl kažko galiu apgailę stauti, tai kaip ir ar nuo tai, kad e, perneliko trumpi tie vizitai. Bet kuriuo atveju vizitas buvo labai įdomus ir mes galėjome pamatyti, kaip susivienyje įvairios Irako pajėgos prieš tą bendrą grėsmę, prieš baimę, kad bus pakengta valstybės pamatui. Susivienimas prieš islamo valstybę vyksta. Šalis tikrai užima labai svarbu vaidmenį užtikrinant regioninį stabilumą, užtikrinant pusiausvyrą tarp regioninių pajėgų. Aš ambasadoriai noriu labai padėkoti už jo puikiai atliekamą darbą, už tai, kaip puikiai mus priėmė. Jeigu Irakas pasirinktų vieną ar kitą pusę, kalbu apie Iraką ir Saudo Arabiją, tai tikrai būtų destabilizuota situacija ir dėl to Irako vaidmuo nepaprastai reikšmingas. Taigi, džiaugiuosi matydama pažangą ir saugumos rytyje ir apskritai politinėme kontekste. Aš pritariu, kad ES čia turi savo vaidmenį, kaip kad sakė visi tie, su kuriais mes kalbėjomės, įskaitant ir žvalgybą bei saugumo pajėgas. Aš manau, kad mes galime prisidėti prie pajėgumų stiprinimo teisingumo srityje, o tai yra būtina, kad valstybė tinkamai funkcionuotų. Galime pagelbėti ir kitais klausimais - naftos, taip pat sprendžiant išteklių ginčą. Ir aš manau, kad reikės tuos klausimus kelti, kai ateis laikas. Čia galime prisimti savo vaidmenį. Mano klausimas ambasadoriui Bekuoju būtų toks. Kai aš pirmą kartą lankiausi Irake, aš buvau šokiruota, kad ES galėjo būti tik tai Britų pastatuose. Tuomet premjeras Malikė pasiūlė patalpas ES, kad ES e turėtų savo patalpas, bet per visą tą laiką nebuvo imtasi veiksmų dėl pačių įvairiausių priežasčių. Pritruko politinės valios, politinės vizijos išteklių. Bet aš aišku noriu padėkoti Britų ambasadai dėja e, greičiausiai Junktinė karalystė toj pasitrauks, dinks ir visos tos patalpos, tai kaip mes tada galėsime dirbti, neturėdami savo patalpų, kur galėtų vykti visi tie, kurie nori apsilankyti rake. Ačiū, Ana Gomes. Manau, kad ambasadorius atsakys jūsų klausimą. Jūs e, dar kartą pabrėžėte, kad kai Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, AFET taps e, lyderiaujančių komitetu. Aš manau, visi parlamente tai žino ir mes būsime atsakingi už visus su trečiosiomis šalimis e, susijusių, susijusius klausimus. Čia nei protokolą reikėtų fiksuoti šį pasisakymą, nes mes žinome, kad e, Žemės ūkio komitetas kiti irgi čia nori užimti savo vaidmenį. Dabar žodis ponui Buchner. Äh, äh, Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti dviems šios delegacijos lyderiams. Dėkui, misija buvo labai sėkminga. Tad ačiū už puikų darbą ruošiantis. Kelioniai e, pritariu viskam, kas jau buvo pasakyta, nereikia nieko čia kartoti. Vien tik tai trumpa pastabėlė. Man didelį įspūdį padarė e, tas optimizmas, kurį matėme nepaisant visų sunkumų, sunkumų, kurių niekas nuo mūsų neslėpė. Taigi optimizmas, e, kuris tryško iš Irako atstovų, padarė didelį įspūdį. Aš manau, kad iš esmės tai e, e yra dėl gerėjančios ekonominės padėties Tai svarbu Europos Sąjungai. tai labai pozityvi perspektyva ir man atrodo, kad toliau turime žengti būtent e, tą linkmę. James Kava. Dėkoju, pirmininkė, iš tikrųjų ir mane nustebino. E, E, atskirų politinių partijų, e, politinių grupių bendras susitelkimas. E, Susidūrę su Daesh ir Islamo valstybės grėsme Irako politinės partijos suvokė, kad jos turi daug daugiau bendro tarpusavyje ir gali savo skirtumus išspręsti. Man taip pat Didelį įspūdį padarė ir šiek tiek apramino tai, kad aš matau, kad kultūriniai ir kiti skirtumai tarp skirtingų grupių e, yra sprendžiami, e, tai e, atveria Irakui šviesesnę ateitį. Taigi Irakas iš tikrųjų dabar tokioje situacijoje, kur gali tikėtis e, būti panašia šalimi į Omaną, apie kurį aš žadu pakalbėti šiek tiek vėliau. Taigi, tai, tai buvo teigiamas e, įspūdis. Na, o dabar grįžtant prie išsakytos minties e, dėl ES ir e, Britanijos santykių, man atrodo, Britanija vis tik išstos e, iš ES E, procesas jau e, tiek toli pažengęs, e, bet aš prieš keletą metų klausiau jau kolegų šiame komitete, kiek Europos Sąjunga ir šis komitetas priklauso nuo e, vadinamojo penkių akių e, bendradarbiavimo ir gavau atsakymą, kad didelė dalim priklauso. Tad nereikėtų leistis į e, vienokią ar kitokią semantiką, kalbant apie breksitą. Taigi labai aišku, kad e, Britanija ir toliau Irake ir tame regione saugumo prasme bus įtakinga jėga. E, ir e, kalbant apie ES ambasados steigimą, man atrodo, kad tie pinigai galėtų būti išleisti naudingiau e, geriau juos skirti Irako vienybei, stiprinti ir e, verčiau remtis tai žmonėmis, kurie jau tiek ilgai e, siūlo savo paramą. Kągi daugiau nėra norinčių kalbėti, tai paprašysiu ambasadorius atsakyti į tą keletą pastabų. Dėkuoju, pirmininkė, džiaugiuosi tuo, kad visi pasisakę parlamento nariai suvokia e, Irako padėties sudėtingumą ir tuos e, iššūkius, kurie ten egzistuoja. Nors tas vizitas ir buvo gal per trumpas, e, jis iš tikrųjų nebus paskutinis, tad ta, ta patirtis ir toliau plėsis, bet be jokios abejonės jūs pastebėjote pagrindinius elementus ir e, esu tikras, kad bus labai naudinga, jeigu jūs pasidalinsite e, tokią nuomonę, nes tikrai nelengva e, nepatyrus praktiškai, kas ten vyksta, pakeisti e, suvokimą apie Iraką po tos e, e, dramatinės Daesh įtakos, kuri ne tik visiems mums, bet taip pat ir europiečiams kurie kasdieniam savo gyvenime su Daesh susidūrė. E, dabar dėl ponios Gomeš klausimo. Iš tikrųjų, ES turėjo planą e, savo delegacijai Irake e, parūpinti atskiras e, patalpas. Apie tai buvo kalbama dar iki man pradedant dirbti, bet kai Daešas buvo prie Bagdado vartų, buvo sunku surasti įmonės, kurios galėtų parengti tokias patalpas. Pati idėja tebe egzistuoja, mano nuomonė. Akivaizdu, kad ES reikia savų patalpų dėl mūsų vaidmens, dėl mūsų matomumo. Bet e, nuo, nuo to laiko, man rodos, mes naudojamės Britų patalpomis e, pastarosius devynis e, metus. E, Britai e, siūlo gerai įrengtą bazę, iš kurios galima saugiai veikti ir mes esame dėkingi už tą paramą, kurią iki šiol gauname. Ir e, turime pasiūlymą, nepaisant breksito, e, tą paramą naudotis. Jeigu to prireiks. Taigi, žinoma, e, tie sprendimai toli gražu ne nuo manęs priklauso. E, lauksime nurodymų. Žinoma, e, tas alternatyvas egzistuoja, bet turime prisiminti, kad Irake veikti yra labai brangu dėl saugumo sumetimų ir taip pat dėl praktinių veiklos elementų, operatyvinių elementų, e, kuriuos reikia įgyvendinti ten veikiant. E, e, buvo aptariama alternatyva drauge kurtis su kažkokia kita valstybė nare. Vokietija turėjo planų didelės patalpas įsisteigti, bet kol kas Britų ambasada ir toliau teiks mums paramą, mes džiaugiamės galėdami e, tą paramą pasinaudoti, saugumo lygis yra aukštas, jūs patys matėte, kaip mes veikiame ir mes e, jūsų misiją, e, taip sakant, sėkmingai sugebėjome priimti. Bet sprendimai turės būti priimami ateityje. Na ir galtinė pastaba dėl ekonomikos. E, savaime suprantama, kad tai vienas mūsų tikslų. E, Irako klėstėjimas priklausys nuo privataus sektoriaus plėtros, e, suteikimo tam sektoriui daugiau galimybių dalyvauti statybos pramonėje, ir e, įtraukiant e, jaunus e, gyventojus į darbo rinką. 60 procentų Irako gyventojų yra jauni žmonės ir jų įtraukimas yra labai svarbus. Dėkuoju ambasadoriui Blakuo. Mane informavo, kad į mūsų komiteto posėdį jau toj atvyks Malazijos atstovai. Taigi tiek apie Iraką ir aš dabar norėčiau suteikti žodį kolegi e, e pakalbėti apie e, muzi, e, mūsų vizitą į e, Katarą. E, vizitas Omane buvo labai sėkmingas, žinoma, bet dabar žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai pristatysiu šią temą. Ir tam tikrą prasme tai bus priešingybė tam įspūdžiui, kuris susidarė apsilankus Irake. Kalbant apie Katarą, labai maža šalis, kurioje nevyko karai ir ta šalis yra santykinai stabili. Vidaus politika šioje šalyje remiasi pusiausvyrą tarp tradicijos, kurią matome visose gyvenimo aspektuose, ir modernumo. Ir ši šalis remiasi religijos toleravimo idėja, ir islamo forma yra pakankamai skirtinga šioje šalyje nei ją supančiose kitose šalise. Ir taip pat remiasi dialogų su visais, visų pirma su Iranu. Tai, kas šiandien yra aišku, tai, kad Omanas norėtų vaidinti tarptautinį vaidmenį regione ir tas vaidmuo Omano pagėdavimu turėtų būti žymiai reikšmingesnis. Omanas taip pat norėtų dalyvauti konflikte GSS, konflikto sprendime bet ne visada tai buvo vertinama, nes tai santykinai vertina Saudo Arabija ir kitas šalis. Ir kyla įtampa su Saudo Arabija. Ši šalis vystosi santykinai harmoningai, bet yra didžiulis klaustukas, yra daug politinio netikrumo, neaiškumo susijusio su, su tabu klausimais kas mm, perims valdžią po sultano valdžios, tai dar nėra numatyta. Tai tiek, kiek aš norėjau pasakyti apie Omaną. Nežinau, ar jūs būtent tokios informacijos tikėjotės, bet toks mano bendras įspūdis. Na, o dabar norėčiau trumpai pateikti informaciją apie misiją, kuri vyko Katare ir Kuveitė praėjusiu metu pabaigoje. Mes netgi susitikome oro uoste, tuomet, kai jūs iš savo misijos Irake jau grįžote. Ką galėčiau pasakyti apie Katarą? Mūsų santykiai, ES santykiai su Kataru yra puikus. Ir būtent tokioje draugiškumo e, atmosferoje, draugiškumo atmosferoje vyko ta misija. Kas buvo įdomu, mes pasikeitėme pamatėme, kokie pokyčiai įvyko nuo 2016 metų šioje šalyje. Ten yra embargas dar taikomas. Aš lankiausi 2016 metais ir tas embargo susijęs tokiam šalimis kaip, kaip su Bahreinu, Saudo Arabija. Ir tas embargas turėjo ekonominį poveikį, bet visų pirma psichologinį didžiulį poveikį. Turėčiau pasakyti, kad mes radome šalį, kuri sugebėjo išgyventi embargo sukeltus suvaržymus ir atgavo dinamiką, ekonomi, ekonomikos dinamiką, ta šalis dabar tapo stipresnė ekonomiškai, atveresnė kitoms valstybėms, su kuriomis jinai kūrė prekybinius santykius. Kalbu apie Turkiją, Iraną, apie kitas Azijos šalis, su kuriomis Kataras e, vysto ir strateginius santykius su Iranu ir su Turkija ypatingai. Ir galiausiai Kataras skatina dinamiškas vystimasi savo šalyje, reformas ir taip pat stiprina tarptautinį vaidmenį. Misijos metu daug mes kalbėjome apie embargą ir apie GSS krizę ir mes sakėme, kad Europos Sąjungo, Europos parlamentui Mm, nėra numatyta būti tarpininko, atlikti tarpininko vaidmenį tame konflikte. Tiesiog mes esam pasirengę garantuoti sprendimus, rasti sprendimus iš tos situacijos ir padėti sprendžiant konfliktą, nes tai atitinka viso regiono interesus ir taip pat ir ES interesus. Mūsų stabilumas yra susijęs su viso šio regiono stabilumu. Tie mūsų susitikimai vykė Katare, Šūra tarybą mes susitikome, tai yra parlamentas, mūsų atitikmuo, Katare taip pat su prezidentu buvome susitikę ir delegacijos nariais. Ir su jais mes daug kalbėjome apie krizę, Ir mums jau pasakyta, kad ekonomiškai e, Kataras išėjo iš krizės, bet yra didžiulės pasiekmes embargo būtent asmeniam žmonių gyvenimui. Sukėlė daug sunkumų dėl sveikatos priežiūros, taip pat dėl studentų gyvenimo, taip pat buvo poveikis neigiamas šeimoms, kurios buvo suskaldytos dėl to embargo. Mes susitikome su nemažai vyriausybės atstovų, su premjeru ir vidaus reikalų ministru, užsienio reikalų ministru, vystimosi darbo ir socialinių reikalų ministru ir nacionalinės komisijos pirmininku, komisijos, kuri kovojo žmogaus teisės. Ir su visais tais asmenėmis mes kalbėjomės apie neigiamas pasiekmes kurį sukelia embargas e, žmonėms, atskiriems individams. Ir e, tie asmenys džiaugiasi Europos parlamento parama. Darbo ministras mums pranešė, kokie pokyčiai yra numatyti, daug įstatymų bus kūrima, kurie bus skirti apsaugoti užsienio darbuotojams. Taip pat matyta darbo teisės reforma. Ir šiuo požiūriu yra vienas labai svarbus dalykas. Galiausiai šioje krizėje Kataras labai jautriai reaguoja tai, kokį įspūdis gali suteikti kitom šalim. Ir Europos parlamentas čia gali suvaidinti vaidmenį, stengiantis pagerinti Kataro įvaizdį, siekiant tų standartų, kurie yra numatyti e, šio regiono šalims. Taip pat buvo kalbama apie konkrečius įsipareigojimus dėl tarp parlamentinio susitikimo su Kataru, kuris numatytas ateityje 2020 metais. Taip pat buvo paminėta galimybė konkrečiai bendradarbiauti tarp Europos parlamento ir Karato, Kataro Šurato, mūsų administracijų lygių. Ir pirmininkė, aš noriu pabrėžti šį dalyką. Būtų labai gerai, jeigu mes galėtume priimti Europos parlamente tam tikrą skaičių šura e, administracijos narių, kurie galėtų pamatyti, kaip mes dirbame ir galėtų pasisemti iš, įkvėpimo iš mūsų. Taip pat mes ėmėmės veiksmų, kad toliau dalyvautumėm dialogę ir informacijos keitime su žmogaus teisų taryba nacionalinėje komisijoje Kuveito. Ir aš manau, kad būtų gerai, jeigu mes galėtume organizuoti ir čia susitikimus tos komisijos atstovais. Štai tiek norėjau pasakyti dėl vizito į Katarą. Ir jeigu leisite, pereisiu prie vizito Kuveite. Jis taip pat vyko dvi dienas tas vizitas ir aš norėčiau pabrėžti, kad Kuveitas jau daugelis metų jautėsi šiek tiek apleistas. Ir tai, kad jis tapo tam tikrų tarpininkų krizėje GSS ir tai suteikė Kuveitui pas, didesnio pasitikėjimo, kad jis gali suvaidinti didesnį tarptautinį vaidmenį. Ir būtent dėl to Kuveitas ir nori pasiremti tuo pripažinimu, kurį įgyjo iš ES pusės. Mes norime uh, pasakyti uh, Kuveitui, koks yra svarbus jo vaidmuo Ir žinoma, tai yra nedidelė šalis, bet ta e, šalis turi didžiulius gebėjimus palaikyti dialogą su išorniu pasauliu ir dėl to gali suvaidinti svarbu vaidmenį. ES pripažįsta šį vaidmenį, kuveito vaidmenį. Buvo nuspręsta atidaryti ES delegaciją kuveite. Tai yra svarbu Ir tai labai aiškiai pasakė Kuveitas, kad e, JAV politika tokia gana netvarkinga, išsklidusi labai kelia nerima Kuveitui. Ir galėčiau pavyzdį pateikti, apie tai buvo daug kalbėta. Išvedimas JAV pajėgų iš Sirijos Ir Kuveitas jaučia nerimą ir dėl to norėtų labiau priartėti prie ES. Akivaizdu, kad Europos parlamentas čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Tuo labiau, kad aš galėčiau priminti, jog Kuveito parlamentas yra vienintelis, kuris buvo tiesiogiai demokratiškai išrinktas. Visame regione tai yra vienintelis parlamentas tokiu būdu išrinktas. Taigi situacija yra tikrai labai palanki kuveite, kad mes galime mėgsti ryšius. Su Nacionalinė asamblėje mes aptarėme nemažai klausimų, įskaitant ir tas problemas, kurios yra susijusios su moterų teisėmis. Nemažai deputatų kuveitė buvo išrinkta į parlamentą ir moterų taip pat kalbėjome apie mirties bausmę, aptarėme asmenų be pilietybės statusą, nevyriausybinio organizacijų darbą ir taip toliau. Ir užbaig, užbaigdama pasakysiu, kad mus prieėmė ir emiras, ir premjeras, taip pat vidaus reikalų ministras. Ir visi šie asmenys pabrėžė norą, kad Kuveitas vaidintų svarbu vaidmenį stabilizuojant padėtį regione ir pageidavo bendradarbiauti su Europos parlamentu, su Europos Sąjunga, kiek galima glaučiau. Mes taip pat pasiūlėme labai konkrečių priemonių. Kitas tarparlamentinis susitikimas 2020 metais ir taip pat konkretesnis bendradarbiavimas, keičiantis asmenimis, vizitais ir taip toliau. Taip pat kalbėjome ir apie jiems rūpimą klausimą. Tai yra naujas reglamentas dėl socialinės žiniasklaidos ir kova su melagingomis žiniomis. Vizitas vyko labai jautrių laikotarpių, svajų laikotarpių, jis buvo labai įdomus. Ačiū. You, Ačiū, Alio Marija. Dėkoju už Jūsų ataskaitą apie šiuos vizitus. Kaip suprantu, ministras jau laukia tai sutiksiu žodį poniai Lochbiller ir tada įsime prie kito klausimo. Aš kalbėsiu labai trumpai. Ačiū iš jūsų ataskaitą. Noriu sureaguoti į tai, ką sakėte apie Katarą. Kai jo užsienio reikalų ministras čia lankėsi, pristatė teisingumo reformą susijusią su migrantų teisėmis. Redakcijos komitete mes kalbėjome apie tai, kad Reikia čia bendradarbiauti su FIFA, įtraukti ir sporto sritį. Norėčiau sužinoti, kaip vyksta šis įgyvendinimas. Kiek žinau, namų tvarkytojas nepatenka į na, tą sritį, tai aš norėčiau sužinoti, ar ir joms numatomos kažkokios panašios reformos. Būtų įdomu aptarti šios klausimus bet reikia pasižiūrėti, ar užteks laiko. Dėkoju. Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Jeigu ne, taigi užbaigėme aptarinėti 27 klausimą ir periname prie 28. Dabar pakviesiu užsienio reikalų ministrą prie mūsų prisijungti. Right, ladies and gentlemen, colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, man labai malonu pasveikinti Malazijos užsienio reikalų ministrą, tikiuosi teisingai ištarsiu jūsų vardas, Saifudinas Abdula. Sveikinu Jūs atvykus į užsienio reikalų komitetą. Kaip matote, vyksta įprastas posėdis, reikia balsavimą, dabar tęsėme darbą su darbo atvarkė. Labai malonu Jūs priimti mūsų komitete. Aš pasakysiu keletą žodžių ir tada suteiksiu jums žodį. Kolegos, 11.45 turės išvykti ministras. Aš tik noriu pasakyti, kad buvo parengtas pranešimas savo iniciatyva 2013 ir Europos parlamentas patvirtino rekomendacijas dėl susitarimo su Malazija, dėl partnerystės susitarimo. 2016 buvo pasiūlytas baigtinės susitarimas, bet šalis nesusitarė ir aš viliuosi, kad iki šių metų pabaigos mes galėsime pasirašyti šį susitarimą. Ir tada jau taryba turės perduoti jo pasirašymą parlamentui. Gegužės mėnesį vyks rinkimai Malazijoje. Atsiprašau, vyko 2018-aisiais. Tuomet buvo suformuota nauja vyriausybė ir dabar norėtume sužinoti, ką numato nauja vyriausybė, kokia jos darbo atverkė. Ką planuoja jūsų premjeras ir kokie numatomi svarbiausi klausimai. Praėjusiais metais mes lankėmės Indonezijoje ir Tailande. Taip pat apsilankėme Japonijoje ir Pietų Korejoje. O dabar džiaugiamės, kad jūs apsilankėte. Tikiuosi, kad diskusijos bus konstruktyvios, kad jums bus įdomu. Mums bus e, tikrai svarbu sužinoti jūsų požiūrį ir aš tikiuosi, kad Kuala Lumpūro e, vyriausybei bus e, svarbu bendradarbiauti su ES. Salam aleikum, labas rytas. Pone pirmininkė. Ponės ir ponai. Labai malonu kalbėti jūsų komitete. Esu dėkingas už tai, kad suteikėte man šią galimybę. Aš atvykau čia jau vakar. Dalyvavau Azijos ir ES ministrų susitikime. Diskusijos buvo labai rezultatyvios. Jos vyko visą vakardienos popietę. susitiksiu ir su kitais es užsienio reikalų ministrais. Nevyks įvairius dvišaliai susitikimai gegužės mėnesį, konkrečiau praėjusiu metu gegužės 9-ąją, pirmą kartą po 60 metų nepriklausomybės Malazija nusprendė pakeisti federalinę vyriausybę. Dabar mes turime naują administraciją. Jai vadovauja nauja politinė koalicija Pakatan Harapan – Tai yra vilties alijansas. Pakatan Harapan. Vilties alijansas. Mahatė Muhamed yra premjeras. Na, manau, jūs prisiminsite, kad jis jų 22 metus buvo premjeru Malazijos, po to atsistatydino, pasitraukė iš politikos 15 metų, tačiau jis suformavo naują partiją ir prisijungė prie kitų trijų opozicijos partijų. Pavyzdžiui, Teisingumo partija, Anu Ibrahim jai vadovauja, kai kurie iš jūsų laiko įsenų draugų, taip pat Demokratinių veiksmų partija, Lingwan N jai vadovauja, jis dabar yra finansų ministras, beje, Abnoa Ibrahim turėtų būti kitų premjeru. Bent jau toks yra sudarytas susitarimas naujoje administracijoje, administracijoje su nauja koalicija. Ir paskutinė partija Mana, tai yra liberalių musulmonų, musulmonų demokratų partija. Tai pažangiai mąstantis musulmonai. Partija beje atvira ir ne vien musulmonams. Mūsų kompanijos pagrindinis aspektas buvo kova su korupcija. Todėl dabar, kai kalbu, premjeras Muhadir yra vienoje, jis ten kalba tarptautinėje konferencijoje skirtoje kovai su korupcija. Negana to esame numatę ir reformų tvarkaraštį. Jau dabar rengiame tas reformas, jas įgyvendiname. Be kita ko, tai bus ir parlamentinė reforma, tam, kad parlamentas būtų įtraukesnis, kad geriau atsižvelgtų į piliečių lūkesčius. Mes formuojame įvairius komitetus, įskaitant ir politikos formavimo komitetą ir aukščiausių pareigūnų skirimo komitetą, tai yra pavyzdžiui teisėjų ir panašiai. Kita reforma yra susijusi su rinkimų sistema. Mes paskiriame naują rinkimų komiteto pirmininką. Kilo sunkumų dėl konstitucijos keitimo, netaip lengva sulaukti dviejų trečiųjų daugumos, mes kol kas jos neturime, bet mes norime sutvarkyti dvi praeities problemas. Tai yra kišimasis ir netinkamas paskirstimas. Dėl to rinkimai tampa labai sudėtingais. Dažnai jie nesažiningi ir nusverti esamos vyriausybės naudai. Mes dabar esame ta vyriausybė, bet norime išspręsti šią problemą. Kita reforma yra susijusi su teisėkura. Paskelbėme moratoriumą dėl mirties bausmės. Norime, kad būtų panaikinti visi įstatymai susijęs su mirties bausme. Atšauksime kai kuriuos įstatymus, kurie riboja laisvės, tokios kaip žodžio laisvė. Taip pat panaikinsime e, įvairius e, su įstatymų skelbimu susijusius dalykus. Mes dabar kalbame apie nacionalinį suderinimo aktą. Iš esmės, tai yra nediskriminavimo aktas. Mums svarbu, kad visos politikos rytis įtrauktų visus Malazijos žmonės. Kaip suprantate, Malazija yra įvairių tautų ir religijų šalis. Visomis šiomis reformomis mes norime nutraukti uh, rasizmo politiką. Aš negaliu pasakyti, kad rasizmas yra milžiniška problema, bet visgi jis kelia sunkumų. Rasių politika yra taip įaugusi į Malazijos visuomenę, kad daugeliu tai netrodo problema. Ir kai pradedi bandyti nutraukti tokią problemą, žmonės ima tave laikyti kaltininku. Bet kuriuo atveju mes privarome užtikrinti tokią politiką, kuri atsižvelgtų į visas tautas, į visas religijas, kad nebūtų pasisakoma vien tik už kažkokią konkrečią religiją ar tautą. Kitas dalykas, mes stengiamės pastatyti savo ekonomiką ant kojų. Prieš rinkimus mes matėme milžinišką valstybės skolą, tai yra daugiau nei 800 milijardų. Bet mes pradėję savo darbą pamatėme, kad 1,3 trilijonų yra skola. Tai yra milžiniška problema tokiai mažai šaliai kaip Malazija. Dėl to mes privalome ieškoti naujų susitarimų peržiūrėti sutartis, kurios suteiktos įvairioms užsienio įmonėms, ypač iš Kinijos. Dabar stengiamės užbaigti diskusijas ir patvirtinti susitarimus. Nauja vyriausybė, nauja administracija yra atsidavusi žmogaus teisų klausimui. Ankstesnė administracija jau patvirtino tris iš pagrindinių tarptautinių konvencijų dėl vaikų, moterų ir žmonių su negale. Yra dar šešios konvencijos, kurias mes nagrinėjame. Pavyzdžiui, konvencija prieš kankinimus ir taip pat kovos su grobimu konvenciją. Žinome, kad e, sunku bus, bet vis tiek imsime šių darbų. Reikės pagalvoti, kaip pasiekti norimo tikslo. Aš jau dabar norėčiau Jums pasakyti, kad ratifikavome dar vieną svarbę tarptautinę konvenciją, bet dėja Dėl techninio proceso to padaryti negaliu. Reikės dar karūnuoti naują karalių. Manau, jūs galite nuspėti, apie kurią konvenciją kalbu. Aš jūs esu informavęs apie tai, kada mes galėsime pranešti, naujas karalius bus karūnuotas sausio 31 dieną. Tiesiog noriu Jums pasakyti, kad mes esame prisėmę įsipareigojimus, kyla tam tikrų sunkumų, bet mes stengiamės laikytis žmogaus teisų principų. Kalbant apie ES, daug dėmesio yra skiriama puikiems ryšiams tarp Malazijos ir ES. Mūsų santykiai ypač stiprūs priekybos ir investicijų srityje. Malazija ir ES palaiko konstruktyvius dvišalius santykius, kurie yra grindžiami bendromis demokratinėmis vertybėmis ir taip pat sutarimu dėl įvairių tarptautinių klausimų. Malazija mano, kad aukšto lygio vizitai į Malaziją ir ES, kaip kad pirmininkas ir nurodė, prisideda prie tolesnio ryšių stiprinimo ir stipresnio ekonominio bei politinio bendradarbiavimo tarp šių šalių. Mes džiaugiamės, kad šis bendradarbiavimas per pastaruosius penkerius metus tampa vis glaudesniu. Žinoma, mes norime pritraukti daugiau Europos investuotojų, kad jie pradėtų darbą ir žemės ūkio srityje, ir biotehnologijų, ir atsinaunančių išteklių, ir informacinių komunikacijų ir technologijų srityje. Aš žinau, kad yra tam tikrų susitarimų, kurie dar laukia patvirtinimo ir mes savo ruoštų darysime viską, ką galime, kad būtų suderintos visos susitarimų detalės ir kad galėtume dirbti toliau. Pirmininkė, jeigu leisite, Aš norėčiau kreiptis į šio komiteto narius ir pakalbėti apie palmių aliejų. Mes atvykome į Briuselį, turėdami galvoje, kad norime sustiprinti ryšius tarp ES ir ASEAN. Kaip ASEAN narys, mes norėtume sustiprinti bendradarbiavimo statusą ir pereiti nuo dialogo prie strategijos. Tarp šių dviejų savokų yra didžiulis skirtumas. Deja, Indonezija ir Malazija laikosi nuomonės, kuriai pritarė ir kitos senarės. kad e, kyla problema dėl palmių aliejaus. Vyko diskusijos Aš galiu pasakyti, kad mes nesiginčiame, mes suprantame, apie ką kalbame. Aišku, vertiname ir kitokią nuomonę. Aš galiu Jums pasakyti, kad vakar e, tikrai ferverkai nesproginėjo diskusijų metu. Mes e, tiek iš SN pusės, tiek iš ES esame įsipareigoję daryti pažangą. Vakar mes nurodėme, kad norime sunkiai dirbti ir Indonezija bei Malazija pritarė tam, jog reikia bendro komiteto, kuris nagrinėtų palmių aliejaus klausimus tam, kad galėtume rasti išeitį ir pagalvoti, kaip pagerinti situaciją. Tai tiek aš Esu labai dėkingas e, už tai, kad mane priemėte ir galiu melai atsakyti į visus klausimus. Dabar mes esame nauja administracija, aštuonis mėnesius jau dirbame ir tikrai labai stengiamės pagerinti situaciją, ypač kai kalbame apie Malazijos ir ES bei ASEAN ir ES santykius. tačiau mes turime nepamiršti ir savo ekonominių e, paskatų. Dėkoju. Dėkoju e, Jums, e, ekscelencija, už pristatymą apie informaciją apie politinę situaciją Malazijoje. Turime kolegų, kurie norės Jums užduoti klausimų ir padiskutuoti. Bet prieš tai noriu pasveikinti mūsų kolegą Verne Langen, kuris vadovauja mūsų delegacijai ryšiams su ASEAN regiono šalimis. Taigi, suteiksiu pirmiausia žodį ponui Kar. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiamasis užsienio reikalų ministrė, džiugu jūs čia matyti, sveikinimai <clears throat> jums sugrįžus į e, politika, taip sakant, e, suprantami jausmai tiems mums, e, kurie ketina į politiką grįžti. E, jūs paminėjote, kad yra daug pažangos, užtikrina žmogaus teisės ir žodžio laisvę išraiškos laisvę ir kad atitinkami įstatymai dabar yra atšaukiami arba keičiami. Toliau. ASEAN e, šalių kontekste e, jūs esate vienintelė iš dešimties šalių, kuri labai aiškiai pasisakė apie uigūrų bendruomenės situaciją Kinijoje. Na ir dar vienas klausimas Rahain Maimo Kečin atvejai susiję su pabėgėlių perkelimu. Atrodo, kad Bangladešas prisėmė e, daug e, iš tos naštos, e, kodėl jūs, kurie artimiau esate prie sienos, mažiau reaguojate į tą prastą bendruomenės situaciją. Pone Lochbyler dabar <clears throat> dėkoju ir aš noriu padėkoti Jums užsienio reikalų ministrui dėl e, to, kad Jūs e, e, keičiate savo įstatymus susijusius žmogaus teisėmis, atšaukėte mirties bausmę, kitą mėnesį Briuselėje rengiame konferenciją šiuo klausimu ir smagu matyti, kad šia prasme jūsų šalis irgi tampa viena iš uh, lyderių. Aš noriu paklausti, kokie yra jūsų planai daugia šaliuose forumuose, tokiuose kaip jungtinės tautos. Galbūt e, jūs ketinote spręsti kai kurias problemas draugė su ES. Pavyzdžiui, ES e generalinėje asamblėje pereita pereitais metais e, kalbėjo apie iniciatyvą, pavyzdžiui, jungtinėse tautose pateikti gerasias istorijas, e, geriausias pasiekimus e, žmogaus teisės rytyje. Ana Gomeš. Dėkuoju pirmininkė, kaip ir kolegos, esu dėkinga, kad jūs atvykote ir papasakot papasakojote apie tuos didelius pokyčius, neįtikėtinius pokyčius jūsų šalyje. E, mano kolegė paminėjo e, moratoriumą mirties bausmiai, e, kurį jūs įvedėte, kalbant apie palmių aliejų. Tai aktuali tema Azijos šalyse. Aš manau, kad gerai, kad ES ir ASEAN bendradarbiavimo komitetas sukūrė darbo grupę, kuri turėtų išspręsti tas problemas. Žinoma, e, e, šalių priklausomybė e, nuo šio produkto, ypač kalbant apie užimtumą, yra suprantama, bet čia Europoje jūs žinote, kad žmonės labai jautriai reaguoja į galimą poveikį gamtai ir į kitokį poveikį. Taigi tą klausimą reikia spręsti. Aš norėčiau paklausti e, apie jūsų viziją dėl Kinijos greta uigūrų klausimo, e, kurį kolega kėlė. E, ką Malazija galvoja apie tuos iššūkius, kuriuos Kinija siūlo regionui ir, ir pasauliui, ne vien tik tai dėl ekonomikos dabartinio lėtėjimo, bet taip pat e, dėl tų konfliktų, kurie vis išlieka pietų Kinijos jūros regione. E, buvo klausimas apie Roingą. E, taip pat norėčiau išgirsti jūsų atsakymą apie tai. Ir jūs paminėjote, kad dabartinė vyriausybė dabar labai smarkiai kovoja su korupcija. Mes visi girdėjome e, skandalą susijusi su Goldman Sachs ir e, kad e, nors ir atsiprašinėja Goldman Sachs, bet jie vis tiek moka kažkokius pinigus. Papasakokite apie tai ir mums labai įdomu išgirsti apie dabartinę jūsų patirtį. Werner Langen, mūsų delegacijos ryšiams su Azijos šalimis su ASEAN šalimis pirmininkas. Dėkuoju, pirmininkė, džiaugiuosi e, galėdamas viešyti jūsų komite šiandieną. Labai dėkui ministrui už dalyvavimą. Aš irgi e, norėčiau e, padėkoti Malazijos atstovams Europos Sąjungoje. Malazijos atstovas tikrai prisideda prie gero bendradarbiavimo tarp mūsų E, Malazijoje įvyko demokratiniai e, rinkimai, demokratinė revoliucija, ji taip rodo pavyzdį regionui. Jūs kalbėjote apie savo vyriausybės darbo tvarkę, apie e, duotus pažadus Malazijos gyventojams. Aš tikrųjų keletą pastalųjų E, mėnesių kovoje su korupcija, e, tobulinant žmogaus teisę situaciją, reformų, teismų reformų sistemoje, moratoriumo dėl e, mirties bausmės prasme. Iš tikrųjų, Malaisija yra geras pavyzdys. Šią prasme nemažai kitų šalių tame regione atsilieka. Taigi, Malaisija geras pavyzdys. Jeigu pažvelgsime į rinkimus, tai Tailandę, konstitucijos e, dalykus, bet e, taip pat matome, kad kitur e, uždraudžiamos partijos, yra problemų su išrinktais parlamento narės ir taip toliau. Taigi iš mano pusės trys klausimai. Palmių aliejus visų pirma. <clears throat> Žinome, kad e, e, bandoma išspręsti šį klausimą, yra tam tikrų rezoliucijų priimta, bet mes e, stengiamės gauti objektyvių duomenų, į kuriuos galėtume atsižvelgti, diskutuodami dėl atsinaujinančios energetikos. Apie tai esam kalbėję. Malazija ir Indonezija e, pagamino apie 90 procentų palmių aliejaus e, ir privalo laikytis tarptautiniu mastu pripažįstamų standartų. Ir čia kyla visa virtinė klausimų. Per pastarąjį apsilankymą mes apie tai kalbėjome. Taigi norėčiau keltą žodžių iš jūsų išgirsti apie tai. Toliau, e, situacija pietų Kinijos jūroje. Kol kas šiuo metu tas konfliktas neįsis, neįsivyravo. E, kaip Jūs matote galimą evoliuciją įvykių? E, šitame regione. Na ir galiausiai dėl uh, <laughs> regiono bendros politinės padėties, ar matote, kad ji vysis įsteigiamai, ar e, dar reikia padirbėti? Na, jūs galbūt ir galėtumėte ilgai atsakinėti, bet kadangi už kelių minučių turėsite iš, išvykti, tai gal galėtumėte nors keliais žodžius pasakyti apie rytų Timorą, apie Azijos šalis, nes kaip svečiame šiandien turime ir Rytų Timoro prezidentą. Prašau žodis Jums. Dėkuoju. Leiskite pirmiausiai Jūsų klausimą atsakyti, nes jis labai aktualus. Mes remiame Timolestę kaip, atsiprašau, kaip Rytų Timorą, kad tai būtų Azijos uh, šalių uh, narė. Ir tai jau tampa realybė. Norėtumėm, kad tai taptų realybė kiek galima greičiau. Dėkoju Jums e, už Jūsų klausimus, pasistengsiu atsakyti, nors gal ne į visus, bet į daugumą iš jų. Kai kurie iš Jūsų panašius klausimus e, uždavė. Turime jau moratorumą, kad nenaudosim. Dėl įstatymo susijusio su sedacija esame dabar, dirbame šio klausimu nusprendėme to įstatymo nenaudoti, o naudotis baudžiamąją teisę. Kalbama yra, kalbama yra apie antivyriausybinės veiklos įstatymą. Jis yra senas, pasenęs įstatymas ir yra pakankamai kitų naujesnių įstatymų, kuriais galima pasinaudoti tais atvejais, jeigu prireiktų. Taip. Antivyriausybinės veiklos įstatymas yra vienas iš tų kurį mes bandome atšaukti ir tikiuosi, kad tai bus padaryta per sekantį parlamento posėdį, kuris vyks šių metų kovo mėnesį. Dėl uigūrų mes stebime situaciją labai atidžiai, stebime, kas vyksta. Žinoma, mums tai kelia susirūpinimą. Bandome išsiaiškinti, kaip mes galėtume aiškiai pateikti savo poziciją, kad jinai būtų aiški. Jeigu būtų, jeigu būtų galima priimti sprendimus arba veiksmus Malazijai kaip šaliai. Dėl rohinijų mes prisijungėme prie tarptautinės bendruomenės prašydami kad nusikaltėliai būtų patraukti atsakomybėn. Taip pat dar vieną elementą pridėjome prie šio klausimo. Kalba eina apie pilietybę. Reikia atsižvelgti ir į pilietybę. Tai būtų vienas iš veiksnių, veiksnių e, sutaikant ir siekiant tvarios taikos. Kitas dalykas yra repatriacija yra apie 7-800 rohinių, kurie šiuo metu yra Bangladeše. Tūkstantis iš jų buvo prieš tai Malazijoje. Mes turime ligoninę įsteigę Bangladeše. Daugelis iš Azijan valstybių narių jau ten vykdo humanitarinį darbą Bangladeše. Mes tai darome mūsų lauko ligoninėje, Daugiau nei šimtas tūkstančių rohinijų gali naudotis tos ilgonės paslaugomis, taip pat ir gali gauti, e, gali mokytis Bangladeše. Darbo leidimą gauti yra sunku, bet pabėgėlių vaikai gali mokytis. Dėl repatriacijos vyko posėdis susitikimas Tailandė prieš porą dienų ir mes sugebėjome įtikinti Mianmarą kad jie turi leisti mums daugiau daryti, užtikrinti, kad būtų savanoriška, saugi ir ori repatriacija, kad rohindie galėtų sugrįžti atgal. Bet labai trūksta pasitikėjimo, rohindie nepasitikė sistema, jie bijo grįžti, nes nėra saugumo, nėra ateities. Jeigu tai pavadintumėte, tai SN e projektu, tai ką bando užsienio ministrai padaryti? Jie bando uh, padėti Mianmarui vykdyti repatriacijos programą. Nemažai jau yra nuveikta, bet kaip sakiau, svarbiausias dalykas tarp pabėgėlių, tarp rohinijų yra tai, kad jie nepasitikė, nepasitikė valstybę. Ir nelengva juos įtikinti, kad jiems yra dabar jau saugu sugrįžti. Trečias klausimas yra humanitariniai dalykai Yra trys sritis, kur ASEAN valstybės narės ir ASEAN kaip visuma dirba daug stengiantis išspręsti problemas. Ačiū, kad priminėte man apie konferenciją skirtą mirties bausmės panaikinimui. Tai vyks Briuselėje ir galiu Jūs informuoti, kad mūsų teisės ministras, ponas Vikilijų, dalyvaus toje konferencijoje ir galbūt ir kalbės konferencijos metu. Dėl ES ir ASEAN, taip pat ES ir Malazijos diskusijų ir bendradarbiavimo žmogaus teisų klausimais, aš susitikau su kai kuriais komisijos nariais, vicepirmininkais ir praeitįje išreiškiau tą patį įsipareigojimą, kurį esame prisėmę Mes einame to pačiu keliu daugeliu klausimų ir yra daug dalykų, kuriuos galime kartu daryti, skatindami žmogaus teisės. Kitais klausimais taip pat svarbu dirbti, kurie yra susiję su žmogaus teisinės, pavyzdžiui, religijos laisvė, tikėjimo laisvė. Tai vienas iš klausimų, kuriuo mes kalbamės ASEAN valstybėse narėse Ir dėl ES ir ASEAN santykių aš rekomenduočiau, kad vienas iš svarbiausių klausimų ES žmogaus teisų komisarai ir komitetai dirbtų su. Ai, čia tai yra ASEAN. ASEAN tarp vyriausybinė komisija skirta žmogaus teisėms. Taip pat galėtumėt kalbėtis ir su ASEAN parlamentarais, kurie dirba žmogaus teisų srityje. Aš galėčiau jums duoti kai kurių parlamentarų kontaktus, kurie dirba toje organizacijoje. ASEAN parlamentarai žmogaus teisų srityje jau dirba šioje srityje ir įvairiose organizacijose. Dėl palmių aliejaus, taip, ilga istorija. Ta problema anksčiau buvo iškilusi mums su JAV, vyko kova tarp palmių aliejaus ir sojų pupelių. Ta kova mes laimėjome, galėčiau tai pasakyti. Bet dabar yra žymiai sudėtingesnė situacija, bet tendencijos yra panašios. Lobistai, žiniasklaida Kai kurie politikai, aš žinoma galiu suprasti tai, mes suprantame, kaip, kokie gali būti stiprus logi, lobistai. Gamintojai taip pat dalyvauja. Aš nesileisiu į detalės, bet mes žinome, kokia yra situacija ir mums reikia tai spręsti. Bet aš labai trumpai paminėsiu jums Yra keletas klausimų, kur mes labai aiškiai pasisakome, kokia yra mūsų patėtis. Pavyzdžiui, miškų naikinimas. Mūsų politika labai aiški. Mes turime sustabdyti miškų naikinimą. Ir mes tikrai nebandysime išsikovoti daugiau žemės plotų. Dėl tvarumo mes pradėjome Malazijos tvarę e, e, palmių aliejų sertifikavimo sistemą ir stengiamės siekti tarptautinės akreditacijos, gauti sertifikatus. Esame mm, įsipareigoję laikytis tvaraus vystimosi tikslų ir įtraukėme tuos tvaraus vystimosi tiklus į mūsų mm, Malazijos planą penktąjį planą. Jau esame antrajame etape šio plano įgyvendinimu. Mes dirbame su mokslinėmis organizacijomis ir daug, daug kitų dalykų darome. Žinoma, mes suprantame, jog nėra realaus draudimo. Bet kai 1980 produktų iš įvairių ES valstybių narių turi turi ant gaminių etiketę, kur sakoma, kad nėra jame tame produkte panaudota palmo aliejus, tai tas mus tikrai ganėtinai stipriai veikia, nes mūsų šalyje daugybė gyventojų ir jų pajamos priklauso tik tai nuo palmio aliejaus. Tai yra didžiulė problema ir mes esame įsipareigoję laikytis klimato kaitos tikslų, esame pasirenkę uh, E, bendradarbiauti su mokslinėmis organizacijomis. Mes jau sustabdėme miškų naikinimo procesą. Mes darome visą darbą, kuris yra įmanoma, kad būtų išlaikyta dabartinė flora ir fauna. Mes esame atviri konkurencijai, priekyba tiesiogiai susijusi su konkurencija, bet ko mes norime paprašyti, mes turime užtikrinti, kad nebūtų kalba vien apie laisvąją priekybą, bet kad tai būtų ir sąžininga priekyba su tokiamis mažomis šalimis kaip Malaisija. Dėl kovos su korupcija jau yra e, žmonių, kuriems yra pareikšti kaltinimai. Ka ir nemažai žmonių bus teisiami. Kitas klausimas. Dėl Goldman Sachs mes norime ta, e, laikytis įstatymų viršenybės principo, tegul teismai atlieka savo darbą. Dėl Kinijos. Priekyba su Kinė yra geras dalykas nors mes turime persidėrėti dėl tam tikrų projektų. Projektų, dėl kurių buvo dėrėtasi ankstesnėje administracijoje. Net kai mes miegame, mes nerimaujame dėl Kinijos. Kinija yra milžiniška, jos poveikis yra didžiulis. Vienas iš argumentų Jie e, sako, kad Pietų Kinijos jūra priklauso jiems, nors tai ir yra Indijos vandenino dalis. Kinija, esu tikras, kad jūs žinote, deklaravo tam tikrą pakrantės liniją, tam tikrą liniją, kuri apima dalį ir mūsų teritorijos, teritorinių vandenų. Ir kartais jie pakrantės priežiūros laivus siunčia, kurie yra didesni už mūsų, už mūsų laivus. Na, korkos incidentų nebuvo, bet mes prašome tarptautinės bendruomenės užtikrinti, kad pietų Kinijos jūra kad joje nebūtų vykdomi jokie militarizavimo veiksmai. Anklos jungtinių tautų jūrų teisė užtikrina laisvą prieigą prie tų vandenų, bet mes nenorėtumėm jokių veiksmų, kai didžiuliai kariniai laivai įplaukia į, tą, e, į tuos vandenis. Praeisiais metais rugsėjo mes turėjome problemų, du kariniai laivai. Vienas nuo kito apie 40 metrų buvo tik tai atstumu. 40 metrų nuo karinio laivo tikrai nėra saugus ir geras dalykas. Tai gali kelti problemų. Aizen dirba su Kinija, mes jau parengėme tekstą dėl Elgesio kodekso ir tikimės, bet kad per dviejus metus užbaigsime šį darbą. Ir tai labai svarbu, turint galvoje Kinijos buvimą Pietų Kinijos jūroje. Dėl demokratizavimo Mes tęsėme demokratizacijos procesą. Rinkimai, reformos, visi tie dalykai yra svarbus, bet visada iškyla problemų, kurie gali e, nuvaryti nuo bėgių demokratizavimo procesą, taigi turime elgtis atsargiai. Naujoji administracija yra įsipareigojusi laikytis demokratinio proceso, užtikrinti laisvės, žmogaus teisės ir įstatymo viršenybę. Ačiū pirmininkė. Your Excellency Minister Abdullah. Jūsų ekscelencija, ministrė Abdulą, ačiū, kad atvykote. Ačiū, kad e, skiriate laiko aptarti įvairiams klausimams užsienio reikalų komitetu. Kaip suprantu, jūs dabar susitinkate su Federika Mogerinė, vyriausiai galiotinė. Perduokite mūsų linkėjimus, sėkmės jūsų daryboms Bruselėje ir sėkmės jūsų puikiai šaliai. Kind regards to Federica. Sure. And thanks for.